sakykime, būtų jisai taikomas pensijų fondams. Toliau dėl pajamų, kurios bus gaunamos iš FSM. Labai svarbu, kad mokesčių, iš mokesčių surinkti pinigai būtų panaudojami naujam augimo impulsui Europoje ir tikrai tos progos nereikėtų praleisti. E, Pirmininkas, aš norėčiau pasveikinti mūsų tarpę esančius e, Senato pirmininką iš Meksikos. Labai ačiū, tęsėme darbą toliau. Žodis ponui Kalfa. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad paremsime šiandienos balsavime šį pranešimą. Matau, kad daugelis kolegų yra susirūpinę, nes e, FSM e, gali paliesti mokesčių rinkėjus. Sutinku, daugam gali dėl to kilti susirūpinimas, tačiau vis tik tais reikėtų pagalvoti, ką e, moka tiesiogiai E, mokesčių mokėtojai, kad būtų e, sumažinti krizės padariniai. Tūkstančiai milijardų finansiniam sektoriu yra skiriami. Jeigu įvesime finansinių sandorių mokestį, tai bent jau dalinai nebemokės e, mokesčių mokėtojai. Jeigu tie pinigai eis į E, biudžetą, tai nebus papildomi pinigai, kuriuos mokės mokesčių mokėjai, mokėtojai, kažkiek tai sumažės mokesčiai jiems. Ir bendrai paėmus finansinių sandorių mokestis eis į nacionalinius biudžetus, tai šiaip ar taip tai yra mokesčių mokėtojo interesuose. Ačiū, sako pirmininkas, pone Gal Pelč. Ačiū pirmininkė, aš pritariu viskam, kas pasakyta šiame pranešime. Pranešime aiškiai teigiama, kad finansiniai sandoriai yra nepakankamai apmokestinami. Bet o šis pranešimas yra tikrai geras, jisai siūlo išeiti iš krizės. Tai yra pirmasis žingsnis padėsintis mums išbristi iš ES vyraujančios krizės. Šis pranešimas turės praktinio poveikio, mes sukursime praktinius instrumentus, kaip apmokestinti finansinius sandorius. Deja, negalime įvesti šio mokesčio nei pasauliniu, nei netgi ES lygmenių visuotinai. Čia dar reikės padirbėti. Tačiau sustiprinto bendradarbiavimo procedūra, man atrodo, yra tinkamas instrumentas pradėti taikyti finansinių sandorių apmokestinimo sistemą Tuo būdu mes galėtume truputėlį apriboti finansinio sektoriaus veiklos mastus ir išvengti jo galutinio atsiskyrimo nuo realios ekonomikos. Finansų sektorius sukėlė krizę, todėl kad siekė tik tai savo pačiam išsikeltų ir įdomių tikslų ir nepasimokė iš krizės. Šis pranešimas stengiasi tokį prieštaravimą, kuris susidarė finansų sektoriuje, išspręsti. Dėl tokio mokesčio padidės skaidrumas ir neliks tiek daug mokesčio vengimo spragų, kaip lygi šiol. Ačiū, toliau kalbės ponas Leichtfried. Dėkoju pirmininkė, mėlylos kolegės, mėly kolegos. FSM tai yra instrumentas, kuris leis pasidalinti krizės naštą teisingiau ją pasidalinti ateityje. Tai yra instrumentas kad, skirtas tam, kad tie, kurie lygi šiol nemokėjo arba mokėjo tik labai mažus mokesčius, dabar prisidėtų prie mokesčių mokėjimo sistemos. Tai yra instrumentas, kuris padės sukurti augimą ten, kur jo reikia, būtent realioje ekonomikoje, o ne finansų ekonomikoje. Todėl aš manau, kad parlamentas šiandien balsuodamas pasielgs tikrai teisingai. Tačiau nepatenkintas esu vienu dalyku. Tai yra tarybos darbo metodai. Tai, kas dabar vyksta taryboje, tai yra tiesiog skandalas. Ponas Cameron ir kai kurie jo draugeliai atlieka politiką, kuri yra naudinga tik tai multimilijardieriams ir didiesiams koncernams. Ir ta politika yra perkeliama ant visos Europos pečių. Mėly kolegos, aš tikiuosi, kad šiandien jūs ponui, ponui Cameron galėsite duoti tinkamą atsaką ir sustiprinsite mūsų poziciją už FSM. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponas K. Pone pirmininkė, ponė pranešėja, ponios ir ponai, Europos parlamentas ruošiasi šiuo pranešimu sustiprinti savo vaidmenį šiame procese, įvedant FSM. Europos parlamentas remia šiuo pranešimu komisijos pasiūlymą ir komisijos idėjas, kaip šis mokestis turėtų būti įgyvendinamas. Taryba kol kas sprendimą blokuoja ir blokuoja europinio masto galimybę įvesti tokį mokestį. Šiuo metu taryba blokuoja ir eurozonos mastų įvedamą FSM. Todėl taryba šiuo metu, galima sakyti, mūsų planus paverčia nerealistiškais. Jeigu įvesime šį mokestį tik tai dalyje šalių, tai tai gali tikrai pakengti ekonomikai. Mes norime galų gale baigti šią blokadą ir įgyvendinti savo tikslus. FSM tai yra politinė priemonė, leidžianti sutvarkyti tam tikrą sektorių. Ir dėl to aš pateikiau pakeitimą, pagal kurį finansiniai sandoriai įvykdomi ne biržoje, turėtų būti apmokestinami labiau negu tie, kurie vykdomi biržoje. Mes norime šiuo mokesčiu padidinti ir ES biudžeto politikos veiksmų laisvę, kad mes galėtume daugiau investuoti Europoje į augimą ir į gerovės didinimą. Todėl siūlau visiems pritarti šiam pranešimui. Dėkoju, toliau kalbės ponė Rėgnė. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien prieš balsuojant už šį pranešimą atėjo momentas kalbėti aiškiais žodžiais. Mes tikrai neišvengsime šio mokesčio. Aš manau, kad tai yra pagrindinis išėjimo iš krizės metodas ir priemonė. Finansinės spekulacijos, rizikingos, neapgalvotos finansinės spekulacijos privedė prie ekonomikos ir socialinės krizės bankai turi būti gelbėjami kiekvieną dieną, tai su, jie su, o būtent jie sukėlė ES krizę. Dabar, o ne kada nors ateityje, atėjo momentas priimti sprendimą, kad ir finansų sektorius prisidėtų prie mūsų ekonomikos. Mes mokam už energiją, mokam už darbą, mokam už viską Ir kodėl mes neturėtume mokėti ir už finansinius sandorius? Tai yra absurdiška, kad šis mokestis dar iki šiol nebuvo įvestas. Manau, kad tai padės stabilizuoti finansų rinkas, apribos trumpalaikės spekulacijas ir leis labiau susitelkti į realios ekonomikos poreikį bei padarys realios ekonomikos finansavimą patrauklesniu. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Deon. Ačiū pirmininkė. Kaip jau ne vieną kartą diskusijose buvo paminėta, FSM įvedimas turės prasmės tik tada, jeigu pas, europiniu arba e, pasauliniu mastu tas mokestis bus taikiau, taikomas. Taigi logiška, kad e, parlamentas nori įvesti e, mokestį Europoje, o tada jau reikės e, nuo savųjų išteklų Euro, Europos lygmenyje, kad biudžetas e, būtų sustiprintas kaip, ir kad veiktų kaip normalus biudžetas. Jau ne vieną kartą buvo sakyta, kad FSM e, įvedimas turėtų sustiprinti augimą, tai turėtų vadidinti ES nusavosius išteklius, apmokestinti spe, spekuliacinius sandorius ir Lamasūro, pavyzdžiui, e, pranešime yra kalbama apie nuosavųjų išteklių įvedimą, kurie prisidėtų prie biudžeto stiprinimo ne tik Europos, bet ir Europo, e, nacionalinių biudžetų, kadangi jų mokesčiai sumažėtų į ES biudžetą. Taigi e, tikslas jeigu įvestume tą mokestį, tai būtų dvigubas ir reikėtų paremti. Ačiū, ponas Lamasur. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi diskusijomis. Kiekvieną savaitę tai šiam tai ten pasigirsta politinių veikėjų, kurie e, e, imasi kažkokiu tai projektų, lyg tai būtų revoliuciniai nesidėjos ir jų pačių mintys. Parlamentas e, pirmą kartą buvo, e, parlamentai pirmą kartą buvo nubalsuota paskui e, ir vėliau, ir parla... dabar komisija pagaliau pateikė, ačiū komisarui šiame, tai 27 vyriausybės dirba dirba e, šešerius mėnesius. Nesuklyskime, e, e, nes tai yra netiesioginis mokestis, kaip ir PVM. -as. Taigi jis nebaus, tas mokestis nebus taikomas tam, kam turėtų būti taikomas, bus taikomas klientams. Tik kai bus taikomas, tai jis labai sunkiai bus pastebimas, kad pritaikytas. Uh, E, transakcijos apmokestinamos, bet ne iš tos kišenės. E, dvigubas tikslas - finansuoti šio mokesčio - finansuoti ES biudžetą ir palengvinti e, nacionaliniams biudžetams tenkančią naštą. Jeigu bus rastas susitarimas, kaip tą mokestį pritaikyti didelėje valstybių narių dalyje, tai turėtų labai papilnėti ES biudžetas. Europos e, valstybės turės tokiu, tokią dalimi sumažinti savo indėlį į Europos e, biudžetą, tokiu būdu sumažės jų, biudžet, e, jų biudžeto deficitas, o kiti, kas to mokesčio nepritaikys, tai jo blogiau jiem. Ehm, Ponas Kasa, ačiū pirmininkė finansinėme sektoriuje e, įvyko krizė dėl kai kurių e, poelgių. Aišku, jeigu jau finansinis sektorius kaltas, tai jisai pats turi ir mokėti. Tačiau klausimas yra toks, ar teisingai elgiamės įvesdami šį mokestį. Juk e, tikrai yra teisinga mintis, kad mokesčių mokėtojui tas mokestis atsilieps. Ir labai pavojinga, kad Europa galvotų, e, kad tokio tipo mokesčius įvedam, įvesdami paskatinsime taip elgtis ir kitus. Kadangi mes esame tokioje situacijoje, kokioje esame, tai turime užsitikrinti, kad mūsų finansinis sektorius veiktų, kad jis būtų kompetentingas, kad nespekuliuojama būtų tame sektoriuje, tačiau labai atsargiai reikia elgtis su kiekvienu mokesčiu, kuris e, gali sumažinti e, finansinio sektoriaus konkurencingumą. Man asmeniškai sunku patikėti šiuo komisijos siūlomu žvilgsniu, nes tai turėtų sumažinti BVP. E, iš pradžių tai buvo sakoma, o dabar buvo vertinamas poveikis ir įrodyta priešingai. Taigi mums reikalingas kažkoks e, įstatymo tekstas, bet ne tik europinėme lygmenyje. Tad šį komisijos pasiūlymą kolegas raginčiau atmesti. Pirmininkas, ačiū padarysime nedidelį programos pakeitimą. Kadangi pana Vestager turi išvykti, tai jai suteiksiu žodį nuo tarybos pasisakyti KEDZI procedūros rėmose. Pone pirmininkė, brangus parlamentarai, labai ačiū už diskusijas, jose labai daug niuansų, labai intensyviai vyksta diskusijos, tai rodo, kad darbas jau buvo labai intensyviai dirbamas. E, e, ir komisijos pasiūlymas dėl finansinių sandorių mokesčio yra labai svarbus. E, ir pranešėjai, ir šešėliniai pranešėjai dirbo ir taip pat buvo atliktas didžiulis darbas parlamento komitetuose. Šis klausimas labai svarbus ir tikiuosi, kad birželio mėnesio viršūnių susitikime apie tai galėsime dar pašnekėti. Labai daug svarbių elementų šiame, šiuose diskusijose visi pritarė tam, kad reikalingas toks finansinis sektorius, kuris teisingai veiktų, nes to reikia augimui. Visi pritarė tam, kad mums reikalingas toks finansinis sektorius, kuris leistų remti sveikus produktus ir kad jis galėtų e, rizikuoti, kad tie žmonės, kuriems reikia kreditų, galėtų tuos kreditus gauti. Ačiū visiems už atliktą darbą. E, ir komisijai, ir parlamentui, ir tarybai, siekiant sureguliuoti finansinį sektorių. Pirmasis, tai yra pirmasis apčiuopiamas rezultatas. E, kitos pirmininkaujančios šalis labai daug dirbo. E, mes daug dirbame su išvestiniais produktais. Parlam, tarybos sprendimas, kurį ši priėmė per, keletą, e, per kelias pastarasias dienas, mums leis būti labiau nepriklausomais nuo vertinimo agentūrų. E, ir galbūt kažkaip kitais kriterijais bus remiamasi, suteikiant kreditus. Tikiuosi, kad parlamentas taip pat diskutuos dėl Project Bonds. E, taip pat labai svarbus trilogas dėl kapitalo, labai didelis darbas jau buvo nuveiktas. Komisijos komitete dėl likvidumo ir dėl to, kaip mes kaip finansinės institucijos turėtumėm elgtis prieš išmokėdami dividendus. Šios dienos diskusijose mes aptarėme galima sustiprintą bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tačiau e, jeigu būtų pasiektas vieningas sutarimas taryboje, tai būtų geriau. Nes taryboje e, visi sutarė su tuo, kad finansinį e, sektorių reikia reguliuoti geriau. Šis mokestis, finansinių sandorių mokestis labai daug prisidės prie reguliavimo. Buvo šiandieną iškelta labai nemažai klausimų. E, nariai remia e, FSM, kai kurie tam mokesčiui prieštarauja. Kaip viskas bus? Kas vis tik tais galutinę sąskaitą turės mokėti. Ar bus tokių, kurie bus atleidžiami nuo FSM, Ar bus atskiriama kažkaip tai spekuliaciniai sandoriai ir nespekuliaciniai sandoriai? E, jeigu nepavyks taryboje pasiekti vieningo sutarimo, tai tuomet, ko gero, bus numatytas sustiprintas bendradarbiavimas. E, kai kas iš narių pasakė, kad taryboje sutarimą rasti bus sunku, O kiti narėjai mane, kad vidaus rinkoje gana sunku bus pasiekti to sustiprinto bendradarbiavimo. Bet to yra labai svarbu, kad e, pajamos biudžetą nenukentėtų, mes biudžetoje, e, mes e, taryboje toliau stengsimės aptarinėti šį klausimą. Mes dirbame e, pirmiausia išsinagrinėdami komisijos pasiūlymą. Šios dienos diskusijos prisideda prie to pasiūlymo nagrinėjimo, bet mes taip pat ieškome ir kokią alternatyvą galima pasitelkti e, šiam FSM. Taip pat yra toks dalykas, kaip žyminio mokesčio prievolė, jau ne vieną kartą jį buvo minėta, taip pat e, yra finansinės veiklos apmokestinimas ir panašiai. E, labai ačiū visiems už diskusijas, jos labai turtingos buvo, labai ačiū visiems už darbą, ačiū visiems už indėlį į tarybos darbą. Tikiuosi, kad tęsime tą darbą toliau ir viskas bus gerai. Ačiū, kad suteikėte žodį ir ačiū už diskusijas. Ačiū, ponė ministrė, linkime jums E, gero skrydžio namo. Give... Dabar pradedame spontaniškų pasisakymų procedūrą. Yra tris kartus daugiau norinčių pasisakyti, negu kad yra leidžiama pagal procedūrą. Leisiu kalbėti tik tai tiek, kiek įmanoma pagal mūsų reglamentą ir pasisakys pusė visų norinčių. Pirmiausia, kalbės ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Sakoma, kad yra tik tai du tikri dalykai iš žmogaus gyvenime - tai mirtis ir mokesčiai. Mirtis grėsia visiems, o štai mokesčių kai kuriems pavyksta išvengti. Ypač tą galime pasakyti apie tam tikrus finansinius institutus. Finansų institutai krizėje iš tikrųjų visai nenukentėjo nukentėjo tik žmonės ir politikai. Todėl ir G20 lygų, lygmenių reikia daryti spaudimą, kad FSM būtų įvestas, kad nenukentėtų kažkokios atskiros šalis dėl šio mokesčio, bet visi solidariai jį mokėtų. Aš manau, kad ES turėtų įvesti tokį pilotinį projektą dviems ar trims metams ir tada pasižiūrėti, kaip, kokį poveikį šis mokestis turės mūsų ekonomikai, ar tikrai finansinė veikla taip jau ims ir persikels į kitas šalis. Man kyla dėl to didelių abejonių dėl to, kad mokesčio tarifas yra tik 0,1 arba netgi 0,01 procentų, taigi neapsimokės niekur išsikraustyti. Ačiū, toliau kalbės ponas Tavadžiai. európai polgárok tisztán lássák az unió nem rájuk hanem a Mėly kolegos, Europos Sąjunga šiuo metu kovoja su krize, bet kol kas krizės naštą, naštą neša visi išskyrus finansinius finansinį sektorių. Ypač reikia apmokestinti spekuliacinius sandorius. Manau, kad taip galima bus pasidalinti krizės naštą kur kas teisingiau. Vengrijos vyriausybė, remdamasi tokiu devizu ir, mo, ir tokiu moto, kurį dabar išsikėlėme, nori apmokestinti vartotojus. Mūsų transakcijų finansinių sandorių mokestis neturi nieko bendro su tuo, ką mes čia svarstome šiandien. Nes mūsų mokestis yra susijęs su banko pervedimų atlikimu, su apsipirkimu per banką ir panašiai. Noriu dar kartą pabrėžti, kad mes norime apmokestinti finansinę rinką ir tarptautinius finansų oligarkus.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 Thank you very much. And next speaker is Madame Angelili. Angelili. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien parlamentas gali tarybai nusiųsti labai stiprų signalą dėl FSM taikymo. Tai yra labai konkretus signalas piliečiams ir įmonėms, nes jie galvoja, ką mes darome siekdami užkirsti kelią kriziai. Konkretumo tikslu FSM generuos maždaug 60 milijardų eurų įplaukų, kurios bus galima panaudoti įvairiems tikslams. Tačiau kita vertus mes siunčiame ir lygybės teisingumo signalą, nes to taip pat nori mūsų piliečiai ir tai taip pat padės teisingiau, lygiau paskirstyti krizės sąnaudų naštą. Dėkoju kolegai Podimata už e, puikų darbą. Dėkoju. Dabar ponia Flašikova Benova. Dėkoju pirmininkė, ponė komisarė, mielos kolegės ir mėly kolegos. Šiandien parlamentas gali siūsti labai svarbų signalą ne tik tarybai, bet ir visiems piliečiams Nes lygi šiol piliečiai daugiausia nukentėjo dėl krizės, dėl skolų. Tai būtent jie turėjo apmokėti finansinio sektoriaus sukeltas skolas. FSM įvedimas gali būti labai reikšmingas kaip sprendimas, ieškant išeities iš krizės, padėti išbristi iš krizės ne tik tai atskiroms valstybėms narėms, bet ir turėti labai teigiamos įtakos visam ES biudžetui. Todėl labai svarbu pamastyti apie tai, kaip konkrečiai šis mokestis turėtų atrodyti, kaip jis turėtų būti renkamas ir kokie, kokis turėtų būti jo santykis su valstybių narių indėliu į ES biudžetą. Manau, kad tokiu būdu mes galėtume laimėti 57 milijardus eurų, sustiprinti vidaus rinką, pagerinti konkurencinę aplinką, vengti iškraipimų ir pristabdyti spekuliacinių sandorių augimą. Dėkojame. Kolegas. Saroš. Mesaroš. Ačiū pirmininkė. Ekonomikos krizė finansų krizė tapo ir realios ekonomikos krize, tai sukėlė užimtumo krizę ir taip toliau. ES vyriausybės nusprendė taupyti ir taupimo priemonės sunkiai atsiliepė visiems piliečiams. O finansų sektorius tuo tapo gavo didžiulę valstybės paramą ir iš savo pusės niekaip neprisidėjo prie krizės, prie kovos su krizės pasiekmėmis. Ekonomikos krizė ir FSM yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Šitaip galėsime sumažinti spekuliatyvių sandorių apimtį, pasiekti 57 milijonų eurų pajamas ir pasidalinti naštą, mokesčių naštą, padalinti ją kur kas teisingiau. Aš manau, kad FSM turėtų būti įvestas visų pasauliniu mastu. ES yra didžiausia pasaulinio masto finansinė rinka, todėl aš manau, kad mums ir priklauso žengti tą pirmą žingsnį tą linkmę. Toliau ponas Liberatskis. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Ani Podimata ir pasveikinti ją su parengus šį pranešimą. Aš taip pat ir komisijos sveikinu komisijos pažiūrį, požiūrį, tai yra tikrai nauji vėjai, kurie pučia ir komisijoje, ir taryboje. Norėčiau paraginti Danijos pirmininkaujančią šalį ir toliau daryti viską, kad mm, pasiektume susitarimo šiuo klausimu. Šiek tiek nerima man kelia, kaip nenuosekliai elgesi EPP ir kaip e, nenuosekliai pasisako kai kurie jos nariai kartais naudoja tokias savokas kaip mes švedai arba mes britai. Tai yra toks susiskaldimas, kurio mums tikrai nereikia. Jeigu mes sutaupytų, vietoj to, kad taupytume, mums reikėtų dabar stengtis išgauti tuos pinigus iš ekonomikos. Taip galėtume kurti naujas darbo vietas ir didinti gerovę Europoje. Paskutinis kalbėtojas, ponė Žuba. Eh, desde pelo menos o final da década Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prisimename, kaip buvo dešimtajame dešimtmetyje, kuomet kalbėjome apie panašų e, instrumentą. Mes manome, kad taip yra labai svarbus e, dalykas kovojant su spekulacijomis. Tačiau kitų priemonių taip pat reikėtų. Pavyzdžiui, finansų prie, priebėgų e, naikinimas. Mes e, esame šiek tiek sunerime dėl pateikto pasiūlymo, todėl kad išvestinės finansinės priemonės yra privilegijuojamos e, čia. Tuo tarpu būtent dėl šitų priemonių kilo e, krizė, nes joms taikomas e, tarifas 0,01 procentas. Surinktos lėšos, sakoma, bus naudotos. E, E, kovai su skurdu, o ne kitiems tikslams. Ir taip turėtų būti, nes e, antraip mes neprisidėtume prie socialinės sanglaudos bei ekonomikos gaivinio tikslų. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos nariui Šemetai. Thank you, President, honorable members, minister. Ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau visiems padėkoti už paramą E, kurią pareiškėte e, FSM, tai yra labai svarbus signalas valstybėms narėms. Sprendimas e, taryboje tęsiasi toliau. Norėčiau Danijai padėkoti už techninę analizę, už darybas. Kai vyko kovo mėnesį neformali ministrų taryba, ministrai susitarė, kad darbą reikia tęsti toliau ties komisijos pasiūlymų ir dėl to buvo E, pasiūlyti kai kurie kiti variantai ir tuos variantus reikia išnagrinėti. E, taip pat norėčiau padėkoti pirmininkaujančiai valstybei, kad ketina renkti debatus 22 birželio ekofino metu, O kol kas aš norėčiau pasakyti, kad ir toliau labai plačiai ginsiu finansinių sandorių mokestį, kaip galima plačiau taikoma visoje Europos Sąjungoje. Mums reikalingas e, fiskalinės sąlygos vienodos visiems, kad būtų e, skatinama e, vystymas ir kova su klimato kaita. Mes e, pasisakoma už platų FSM taikymą Europos mastu Tai yra tikra tiesa, kai kas e, kelia specifinių klausimų, sakykime, e, techninis darbas, kurį turėtų atlikti ekspertai iš valstybių narių, e, leis paaiškinti situaciją ir savai mes suprantame, kad komisija prie darbo prisidės. Leiskite man pabrėžti bendro pobūdžio klausimą - finansinių sandorių mokestis leis e, finansiniam sektoriui ir piliečiams vėl užmėgsti naujus santykius. Pastaruoju metu tie santykiai labai buvo įtempti ir nukentėjo e, vartotojai galės labiau pasitikėti finansiniu sektoriumi ir e, bus galų gale labiau remiama E, reali ekonomika, o ne e, spekuliaciniai sandoriai. Ačiū komisarė, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Padimata pranešėja, pranešėjai angliškai. No opposition. Let me remind that uh, in Europe there are already today nine countries. That... Dėkoju Jums. Devynios šalis e, jau turi priemasios atitinkamas priemonės ir tai šios. Ir šios šalės yra labai svarbios, finansiniai, labai svarbios finansiniai centrai ir tai reiškia, kad tinkamai funkcionuojantis mokestis nepadaro ne žalos. Kai kas taip pat kalbėjo ir apie tai, kad finansinių operacijų mokestis gali neigiamai paveikti mūsų augimo perspektyvas, gali pakengti bend, namų ūkiams ir įmonėms. Tačiau aš nu, galiu Jums pasakyti, kad dėl finansų sektoriaus sugeltos finansų krizės ir dėl uh, didelių mokesčių taikomų darbo jėgai ir uh, kitiems dalykams ir taip jau kenčia įmonės. Panašiai metą kalbėjau apie tai, kad yra nemažai tam tikrų e, spragų įstatymuose. Į konkomitete mes sugebėjome uh, E, sugebėjome pasiekti e, susitarimo dėl išimčių taikant šias direktyvas. Deja, kompromisijo dvas, dvasios nebematome. Tačiau pagal pasiektą susitarimą e, FTT turėtų nedidelį poveikį. Be to jisai paskatintų visas įmonės labai atsargiai investuoti. Jei galvosime apie papildomas išimtis taikomas investicinėms e, produktams, labai rizikingiems produktams, tuomet mes tiesiog elgsimės nenuosekliai. Ir baigdama, gerbimi kolegos, norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau Jūs paraginti didelę balsų daugumą pritarti pranešimui dėl bendros e, e, finansinio finansinių operacijų mokesčio sistemos. Taip mes nusiųstume labai aišku ženklą tarybai, o tai būtų įten aktualu šiandien, kai vyksta neoficialus susitarimas e, tarybos posėdis, kuriame kalbama apie augimą. Bet to tai atitiktų ir mūsų pagrindinę liniją, kurios mes laikėmės nuo pat krizės pradžios. Dėkuoju, panė pirmininkė. Your... Dėkuoju Jums už dalyvavimą diskusijoje, gerbėjai ponai ir ponios. Balsavimas, diskusija šių klausimų baigta, o balsuosime dėl šio pranešimo šiandien 12 val. Toliau mūsų darbo tvarkėje.